Prieš du mėnesius <clears throat> buvo pagrobta Razan Saitinų Sakaro premijos laureatė, ši advokatė kartu su savo e, su tuoktiniu ir kitais trimis kovotojais žmogaus teisės buvo pagrobta. E, Damasko priemestyje dvi savaitės jau jie kartu su kitais asmenimis yra dingusi be žinios. Europos parlamento vardu aš reikalauju greičiau ponę Saitunį paleisti. Jie 2011 metais buvo apdovanota Sakarovo premija ir paukojo savo gyvenimą kovai už demokratiją ir laisvą Siriją. Už šią kovą jai grasino tiek Sirijos režimas, tiek sukilėliai. Jos atvejs nėra vienintelis. Uh, Labai daug žmonių, ypač moterų, e, po, nuo karo pradžios e, yra kankinamos ir grobiamos, yra viena iš šio karo aukų. Prievartavimai e, šiuo metu yra <clears throat> naudojami kaip karo ginklas, karo priemonė tam, kad toliau būtų skaidoma Sirijos visuomenė. Europos parlamentas griežčiausiai smerkė tokių priemonių naudojimą. Prieš dvi dienas šventėme tarptautinę moters dieną ir privalome prisijimti atitinkamus įsipareigojimus ir pasirūpinti tuo, kad ES remtų organizacijas ir asmenis padedančius moterims patyrusiams prievartavimus grįžti į aktyvų, normalų gyvenimą ir privalome prisidėti prie to, kad šie nusikaltimai būtų atitinkamai dokumentuojami ir jūs vykdę asmenys būtų patraukti atsakomybėn. Dar kartą reikalavome paleisti į laisvę mūsų Sakharovo premijos laureatė. Noriu dabar Jūs pranešti, kad ponė Franceska Baračių nuo vasario 28 dienos tapo Italijos vyriausybės nare. Ponas Klausas Heineris Lėnė nuo kovo 1 dienos 2014 metų tapo Europos audito rūmų nariu.